tvirtinti. Toliau, dėl tarp institucinių dėrybų pagal darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį. E, nuostatas dėl tų dėrybų galite rasti internete pagal 69 straipsnio antrą dalį politinių frakcijų nariai iki rytojaus vidurnakčio gali kreiptis dėl įgaliojimų dėl dėrybų. Ir jeigu nebus priimta kitokio sprendimo iki nustatyto laiko termino, komitetai gali pradėti dėrybas.